Labas vakaras, ponios ir ponai, pradžiai trumpas pareiškimas. Gavau EPP frakcijos prašymą, socialistų ir demokratijų frakcijos prašymą, konservatorių reformistų frakcijos prašymę, FD frakcijos bei žaliųjų frakcijos prašymą prašymus paskirti narius į komitetus ir delegacijas. Delegacijų sąrašas e, bus pridėtas prie šio posėdžio protokolo. Ir e, jei nekils e, prieštaravimai dėl protokolo tvirtinimo, šiuos paskirimus laikysime patvirtintais. O dabar pereiname prie kito darbų tvarkės klausimo. Tai klausimas.